Gerbiami ponios ir ponai, mėly kolegos, jeigu teisingai suskaičiau, aštuoni komiteto nariai dalyvauja posėdėje, taigi kvorumas yra. Galime pradėti posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra 27, tai yra kolektyvinis muzikos kūrinių autorinių teisų ir kitų teisų. Uh, tvarkymas. Pone Galoja yra pranešėja, jai suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. 417 pakeitimų buvo pateikti mano pranešimo projektui ir prieš e, paminėdamas svarbiausius klausimus, e, kuriuos reikia svarstyti. Ačiū. Noriu priminti, koks yra tvarkaraštis, kokie artimiausi etapai mes ketiname surenkti du susitikimus su šešėliniais pranešėjais. Pirmasis susitikimas vyko vakar po piet ir antrasis, noriu pranešti tiems, kurie vakar nedalyvavo, vyks trečią Liepos. Šie susitikimai, aišku, uh, ne vieninteliai, dar vyksta techniniai sustikimai tarp padėjėjų, politinių patarėjų, siekiant pasirengti balsavimams, kurie vyks Liepos 9 dieną, bent jau taip yra numatyta ir aš tikiuosi, kad e, mes e, sugebėsime šio tvarkaršio laikytis ir prieš vasaros atostogas patvirtinsime šį, e, šį pranešimą dėl pakeitimų. Pirmiausiai paminėsiu tuos, kurie susiję su direktyvos apreptimi, tai yra antrasis straipsnis. 200, nuo 206 iki 223 pakeitimai yra susijęs su šia tema dėl kolektyvinio tvarkymo teritorijose už ES ribų ir ES teritorijoje. Tai yra įmonės, kurios atlieka tas pačias funkcijas kaip ir kolektyvinę licenzijavimo tvarkančios įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai, tai galėtų būti, pavyzdžiui, tam tikros įmonės e, tiesiog atsakingos už jas ryti filialas arba koks nors fondas prieštaravimų dėl šio klausimo nekyla, vienintelis dalykas tai yra kompromisinis pasiūlymas e, susijęs su agentų veikla dėl teisų turėtojų, tai yra penktasis straipsnis, ypač jo antroji ir trečioji dalys. Jame pateikimas svarbiausios pranešimo teksto nuostatas, tai yra 252 e, pakeitimai nuo 252 iki 267 skirti šiems dviem straipsnis penktas, straipsnio antroji dalis susijusi su to, kad teisų turėtojas pateikia kolek... atitinkamai e, e, įmoniai e, autorių teisų valdymo teisės susijusios <clears throat> su savo autorinėmis teisėmis atitinkamą kūrinį. Jau kalbėjau kad e, e, pritariu tam tikroms išimtinėms nuostatoms, e, kurios yra taikomos teisų turėtojams. Taip pat manau, kad narių generalinė asamblėja turėtų tapti tą instituciją, kuri nustatytų autorių teisų organizacijų e, vadovybės įgaliojimus, jų teisės. Taigi pirmiausia, reikėtų siekti apsaugoti kolektyvinius interesus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, atsisakymo į autorių teisės galimybę neturėtų sudaryti sąlygų piktnaudžiauti ir aš čia turiu minį ponios Kasteks siūlomus pakeitimus, <clears throat> kuriuose kalbame apie galimybę patikėti savo teisės kelioms organizacijoms. Pakeitimai nuo 284 susiję su 789 straipsnių. <clears throat> Ten kalbama apie tai, kad narių susirinkimas yra ta institucija, kuri nustato e, kolektyvinių teisių, e, autorių teisių tvarkymą. Ir 7, 8, 9 straipsniuose papunktas yra numatoma galimybė e, narių susirinkimo generalinio metu balsuojant suteikti įgaliojimus, kitiems nariams suteikti įgaliojimai neturėtų būti suteikiami kitiems asmenims, o vien tik tai atitinkamos autorių teisų gynimo organizacijos nariams vakar per techninį susitikimą mes numatėme galimybę suteikti įgaliojimus balsuoti taip pat ir visiems teisininkams, advokatams arba notarams, kurie yra įpratę tokius įgaliojimus turėti, taip pat kitiems profesionaliems veikėjams su sąlyga, kad nekiltų jokių interesų konfliktų, turiuomenyje Pirmiausiai, kad tokių galiojimų nebūtų galima suteikti kompozitorių arba atlikėjų agentams, nes tokia atveju kiltų interesų konfliktas. Cecilija Vikstrom ir e, Kristijanas Akstremas pateikė atitinkamus pakeitimus, kuriais siekiama daugiau. Juose reikalaujama apriboti įgaliojimų galiojimo laiką. Taip pat aš siūlau numatyti galimybę balsuoti elektroniniu būdu. Ši galimybė. E, tai būtų steikima galimybė balsuoti tiems e, generalinio susirinkimo nariams, kurie negali atvykti tuo metu į posėdį. Dėl kontrolės, tai yra aštuntajame punkte numatytos galimybės e, kontrolę atliekantis asmenys neturėtų viršyti jiems suteiktų generalinio susirinkimo įgaliojimų. Taip pat e, Europoje veikiančios dvi e, sistemos, e, dualinė sistema, kurioje veikia priežiūros taryba ir unitarnė sistema, kur veikia tik tai administracija. 239 pakeitimas Cecilijos, kuriame kalbama apie vadovo apibriešti, taip pat eina tą pačią linkmę Taip pat e, kolektyvinių autorių teisų gynimo organizacijos e, šiuo metu vartoja skirtingas teisų turėtojų. Apibrištis reikėtų jas suvienodinti, kalbant apie straipsnį susijusi su pasinaudojimu su teisėmis, su uh, E, piniginėmis išmokomis teisų turėtojams ir e, naudojimuosi turimomis autorių teisėmis, tai yra e, straipsnio 10 iki 12, dėl kurių kilo daugiausiai diskusijų. Šios tai yra pakeitimai 358 iki nuo 348 iki 393. Ten daugiausiai kyla klausimų ir Aš norėčiau susitelkti ties mano kolegoms iš Švedijos svarbių klausimų, Cecilijai ir Kristijanui Angstremui, nes jame pripažįstama arba numatoma galimybė įsteigti viešai fondą, iš kurio lėšų, į kurį būtų perkeliamos lėšos, kurios nebuvo išmokėtos autoriams, turint turint omenyje, kad tie autoriai negalėjo būti nustatyti arba uh, <clears throat> jie jau yra mirę ir jų teisės nėra niekam perdotos, tai aš turiu omenyje tos kūrinius našlaičius. Taigi, Prancūzijoje mes šiek tiek santūriau vertiname tokią galimybę viešai fondą įsteigti, nes neaišku, kas jį valdytų, kas e, kontroliuotų jame esamas lėšas. Uh, Taigi šiuo metu Prancūzijoje ši idėja svarstoma, tačiau nėra apsispręsta dėl pozicijos, tačiau pripažįstu, kad pasiūlymas įdomus. 15 straipsnis tai yra licenzijų išdavimo sąlygos ir e, gamintojų ir naudotojų meno kūrinių prievolės. E, tai e, čia kalba eina apie pataisas iki 400. 427, ten kalbama apie atitinkamus mokesčių skaičiavimus, skaičiavimo formulės, autorių teisų valdymo organizacijoms e, siūloma numatyti e, galimybės e, įvesti licenzijas arba jas atimti, be numatant prievolę teikti informaciją uh, kūrinių kūrėjams e, ir naudotojams susijusią su autorių teisėmis ir naudojimusi jomis, nes šiuo metu gauname daug priekaištų, kad e, tinkamai ši informacija nėra skleidžiama. Be to numatoma dar viena prie, prievolė susijusi su to paties pavyzdžio sąskaitų siuntimu visiems e, kūrinių naudotojams. E, <clears throat> tai yra kolegė Šakė Vanders pakeitimai. Ir šis klausimas yra svarbus Niderlandams, kartais sudėtinga atrodo jį yra įgyvendinti, tačiau bet kokia atveju pasiūlymas įdomus. 15 straipsnis. Uh, E, kuris yra labai svarbus teisų turėtojams ir kūrinių naudotojams. Ir mes patikime kompromisinį pasiūlymą dėl šių klausimų. Nuo 16 iki 20 straipsnio e, juose kalbama apie būtinę pateikti informaciją teisų turėtams ir naudotojams iš organizacijų pusės pagal 16 straipsnį teisės turėtojams, autorių teisų turėtojams turi būti suteikima atitinkama informacija kitoms atitinkamoms organizacijoms pagal 17 straipsnį jo nuostatas, taip pat gavus atitinkamą reikalavimą iš teisų turėtojo pagal 18 straipsnį. Taip pat yra svarbios nuostatos 19 straipsnėje dėl informacijos pateikimo visuomeniai. Kalbant apie ataskaitų metinių e, viešą skelbimą, e, <clears throat> atitinkamas nuostatas yra 20 straipsnė, kalbant apie 16 straipsnio nuostatas, jas būtų galima taikyti tik tai kolektyvinių teisų valdymo organizacijų nariams. o informacija pagal 18 straipsnio nuostatas gali būti teikiama tik tai gavus atitinkamą pagristą prašymą. Cecilija ir Kristijanas savo pakeitimuose laikosi kitokios pozicijos, nei aš dar turėsime galimybę šias pozicijas palyginti, apie jas diskutuoti. Taip pat noriu paminėti, kad 15 straipsnėje numatoma prievolė teikti kolektyvinių teisų valdymo bendrovėms e, suizduoti jiems atinkamas licenzijas ir jas iš jų atimti. E, taip pat dėl sutarčių sudarimo, dėl kontraktų tipų ir dėl tarifų e, informacija yra pakankamai svarbi, todėl teikti ją konkurentams galbūt nebūtų visiškai tikslinga, kalbant apie daugia teritorinių licenzijų išdavimą muzikos kūrinių tvarkymui. Pirmasis aspektas, kurį norėčiau paminėti, yra būtinybė išsaugoti kultūrinę įvairovę apsaugant repertuarą, kuris neturi didelės komercinės vertės. Apie tai kalbama Karimo Zalievskis, Vievkos, Geringer, Boris pakeitimuose, kuriuose patikslinama, kad įgaliojimus turinti organizacija privalo koncesijos būdu tomis pačiomis sąlygomis taikyti tinkamas licenzijas <clears throat> tomis pačiomis sąlygomis kaip ir savo tvarkomam repertuaru. Taigi šiems pakeitimams aš pritariu, kalbant e, vėl apie trečiąją dalį. Labai svarbus klausimas susijęs su tuo, ar išimtis numatomos 33 straipsnėje, kuriame kalbama apie radio stotis, ar šios išimtis turėtų būti taikomos tik tai tai veiklai, e, kuri yra susijusi su transliacija pirmą kartą atitinkamo meno kūrinio ar ir su visomis e, papildomomis veiklos, susijusiomis veiklos rūšimis. Dar kol kas vakar nespėjau įsigilinti į šį klausimą ir kol kas e, neturiu dėl jo sutarimo su šešiniais pranešėjais. Baigsiu ketvirt tą dalį pristatydama vykdomasias priemonės šioje dalyje buvo pateikti pakeitimai siekiant patikslinti sieki, kad nacionalinės atsakingos institucijos už ginčių sprendimą būtų tokios, kurios sugeba specializuotis intelektinės nusavybės teisės rytyje. Neprieštarauju šiems pakeitimams Tačiau manau, kad nereikėtų versti valstybių narių kurti naujų institucijų ar specializuotų teismų tam, kad būtų tinkamai įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos, siekiant taupyti lėšų savame suprantam. Pakeitimuose siekiama numatyti prievolės naudotojams ginčių atveju nenaudoti e, atitinkamų kūrinių, laukiant, kol bus išspręstas ginčas. E, prancūzijos teisėje dažnai e, tokia galimybė yra taikoma, nes yra numatyta, manau, kad dėl šio klausimo sutarsime. Tiek noriu pasakyti, kalbėjau šiek tiek ilgokai, tačiau dėkoju uždėmesi. Dėkoju, kolegė Galo. Dabar kolegė Vikstram nori pasisakyti, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai Galo už jos puikų darbą. Norėčiau pabrėžti, kad jos darbo stilius rengiant šį pranešimą galėtų būti visiems pavyzdys. Kolegė dirbo labai atvirai, atsižvelgė į mūsų pozicijas ir labai gerai struktūravo, tiesiog pedagogiškai struktūravo visą mūsų darbą. Taigi, kolegijai norėčiau išreikšti savo pagarbą ir dėkingumą. Buvo labai malonu su jie bendradarbiauti. Na, jos nuveiktas darbas tikrai turės didelės reikšmės kolektyvinio teisų administravimo asociacijoms. Galima sakyti, kad bus laikas iki galo pranešimo ir laikas po šio pranešimo. Tai tikras lūžis teisų administravimo, kolektyvinio teisų administravimo politikoje. Aš pateikiau nemažai kiekį pakeitimų, kurie nukreipti šiek tiek kitą linkmę, tačiau uh, pats darbo metodas buvo toks geras, kad aš esu įsitikinusi, jog mums pavyks pasiekti kompromisų, kurie bus tvarūs ir visiems tinkami. Juk visi norime tų pačių tikslų, norime, kad šis pranešimas iš tikrųjų taptų istoriniu. Norime ir paskui turėti įtakos tvarkyti šią politiką ir sudaryti palankias sąlygas kompozitoriams, menininkams kurti ir valdyti teises geresnėmis sąlygomis negu lygi šiol. Taigi dar kartą noriu padėkoti poniai galo. Na, mūsų pozicijos kol kas yra skirtingos, bet aš tikiuosi, kad mes galėsime jas suderinti ir jau džiaugiuosi būsimais kompromisais. Ačiū. Dėkoju, kolegė Vis... Vikstriam, sako pirmininkas kolega Berlingė. Grazie, prezidente. Io Prendo la parola per un. Dėkoju, pirmininkė. Aš pasakysiu tik porą žodžių. ITRE komitete šiandien bus balsuojama, o aš turėsiu balsuoti čia. Aš esu nuomonės rengėjas ITRE komitete šiuo klausimu ir frakcijos pateikė vieną kitą pakeitimą dėl kompromisų, kurių galima būtų ieškoti. Taigi, iš principo galima pasakyti, kad ITRE yra tendencija susitarti. Ir tai tikrai yra geras ženklas siekiant galutinio rezultato, kurio, žinoma, visi mes norime, ponia Galo ir kiti kolegos jau kalbėjusi ponė Vikstrium taip pat pasisakė panašia dvasia. Taigi, aš manau, kad tikrai mūsų tikslui pasiekti dabar yra susidarę labai geros sąlygos, galime priimti teisėkuros aktą dar prieš baigiantis mūsų kadencijai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas ir pabaigė dar ponegalo, prašau. Eh bien, écoutez, je peux... Galiu tik pasidžiaugti bendradarbiavimu su kolegomis ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime laikytis nustatytų terminų ir balsuoti Liepos 9 dieną ir patvirtinti galutinai šį pranešimą iki mūsų kadencijos pabaigos. Ačiū visiems. Möchte die Kommission dazu auch noch was sagen? Komisija norėtų tarti žodį klaus, šiuo klausimu. Mm, labai trumpai, jei manau. Tais klausimais, kurie buvo minėti, labai džiaugiamės e, tuo, ką minėjo ponė Galo dėl balsavimo įgaliojimų. Man, manome, kad būtina uh, numatyti galimybę gauti atitinkamus įgaliojimus balsavimo metu profesionalams teisininkams, agentams, kad nebūtų pribotos balsavimo teisės <clears throat> autorių teisų turėtojams, kaip supratau, kad dėl kitų klausimų vyksta diskusijos ir komisija yra pasirengusi įvairius modelius taikyti susijusius su organizacijų valdymo struktūra, siūloma generalinis susirinkimas, tam tikros proporcijos. Taigi turime šio klausimu toliau diskusijas tęsti dėl išimčių transliuotojams. Norime užtikrinti, kad E, visi suvoktų, jog šios rytė galėtų kilti tam tikrų ginčių susijusių su konkurencijos teisė, e, kad e, nebūtų iškraikama konkurencija tarp transliuotojų ir kitų vaizdo ir garso paslaugų teikėjų. Kitas klausimas, kurį minėjo ponia Galo dėl licenzijų išdavimo, įgaliojimų suteikimo ir atšaukimo. Pritarėme pasiūlymui, kad būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp autorių teisų turėtojų atitinkamus įgaliojimus suteikti, ginti jų teisės e, e, šių organizacijų vadovybės veiklos e, efektyvumo tačiau mes e, ne, nenorime, kad būtų daugiau reikšmės teikiama pačioms e, organizacijoms autorių teisų gynimo nei e, meno kūrinių autoriams. Tai nebūtų tinkama kryptis jeigu ją pasirinktume. Kitas svarbus aspektas komisijos vertinimus susijęs su priežiūra, kai kuriuose pakeitimuose raginama taikyti paskirties šalies principą, kuomet e, būtų e, užtikrinama tinkama kontrolė tose šalise, kuriuose neveikia atitinkamos organizacijos ir tiek yra e, taikomos atitinkamos teisinės nuostatos, tai aš manau, kad toks pasiūlymas pažeistų sutarties nuostatas. Ačiū, daugiau nėra kitų pasakymų dėl šio darbo atvarkės klausimo. E, pabandžiau e, galbūt kitą klausimą iki dešimtos apsvarstyti, tačiau pranešėjų nėra, taigi nieko kito man nelieka, kaip paskelbti posėdžio pertrauką iki 10 valandos, kuomet pradėsime balsuoti. Dabar balsuoti negalime pradėti, nes balsavimą numatyti 10. Ačiū. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ponios ir ponai. Mums pasisekė. Atėjo vienas pranešėjas, kolega Baldasar. Tai jeigu norit, tai galim dabar apsvarstyti jo klausimą. Truputėlį prasmingiau išnaudotume laiką. Tai yra septintas ir penkioliktasis mūsų darbo tvarkės klausimai. Pradėsime nuo penkioliktojo. O po to svarstysime septintąjį. Kolega Baldasarė piliečių mobilumo ir verslo mobilumo skatinimas. Prašau. Also, kurze Absprache mit dem Berichterstatter, dann machen wir. Na, trumpai dar pasikalbėjome su pranešėju. Pirma, pradėsime nuo CSR klausimo, nefinansinės ataskaitos. 14. Tai yra 14 klausimas. Allora, la proposta introduce una modifica. Taigi dėl nefinansinės informacijos teikimo. Dėkoju, pirmininkė. 46 straipsnis buvo keičiamas, be to 36, tai yra ketvirtoji direktyva. Ir visa tai dabar sujungiama į vieną tekstą pagal lėnę pranešimą, kuris buvo primtas praeitą savaitę. Pakeitimai susijęs su įmonėmis bei jų grupėmis, kuriuose yra daugiau negu 500 darbuotojų, ir jų apyvarta yra pakankamai didelė. 40 milijonų čia yra minima. Ir tas pareiškimas su informacija administracijai turi turėti pagrindinę informaciją susijusią su aplinkosauga, socialiniais reikalais, žmogaus teisų laikymusi bei kova su korupcija. Ir Kai pateikiamas šios informacijos, tai įmonės, žinoma, gali remtis jas teikdamos nacionalinėmis, nacionalinėmis teisės nuostomis, tarptautinėmis teisės nuostatomis bei ES teisė. Galime laikytis ir e, ES priimtų, priimtomis gairėmis dėl žmogaus teisų bei SBO atitinkamais teisės aktais bei rekomendacijomis. Biržinės įmonės turi pateikti informaciją dėl įvairovės. Dėl išsilavinimo galimybių, dėl švietimo ir tobulinimosi galimybių tose įmonėse. Norma numato tai, kad įmonės, kurios netaiko vienos iš tų politikų, turi pateikti pasiaiškinimus, kodėl jos atitinkamai elgesi, netaiko tam tikrų nuostatų ar neteikia informacijos. Nuostatų pagrindiniai tikslai yra šie – skaidrumo didinimas iš vienos pusės. Informacija turi būti teikiama vieningai, ji turi būti palyginama tarp įvairių įmonių. Žinoma, kalbam apie nefinansinę informaciją. Taip pat turi būti didinamas, didinama įvairovė, pačių bendrovių viduje, ypač kalbant apie jų vadovaujantį lygmenį, apie jų administracijas. Praeitą savaitę jau vyko susitikimai, mes susitarėmės dėl vieno ir kito klausimo ir aš esu gana patenkintas dabartinės direktyvos formuluotėmis, yra gana teis, laikomasi teisingumo principo, socialinės atsakomybės ir įvairovės skatinimo principų. Ir jeigu įmonė jau yra tokias strategijas pasiekusi, tai jinai gali ir toliau e, to laikytis. Žinau, kad kai kuriems tas pasiūlymas dar yra nepakankamai toli siekiantis, kitiems atrodo, kad jis jau, kad jis pateikiamas nepakankamai tinkamu momentu, kadangi dabar yra krizė, o tiesa, kaip visuomet, yra kažkur apie vidurį. Žinoma, kad negalime dirbti kontraproduktyviai, negalime diskusiją pernelyg polarizuoti ir skatinti, spartinti konfliktus šioje srityje. Žinoma, ne. Mes kaip tik norime, kad geriausia praktika dabar taikoma įmonėse taptų visiems taikoma, taikytina taisyklė. Ir pabaigai norėčiau užduoti klausimų komisijai, norėčiau sužinoti, ar komisija ruošiasi svarstyti tą klausimą, kuris buvo aptartas gegužės 22 dieną atitinkamų ministrų, ar, tai bus, ar taikomas bus šalių principas, ar koks kitas principas. Taip pat norėčiau sužinoti apie pasiūlymo apribojimo e, nuostatas įmonės bei suinteresuoti asmenys kalbėjo apie kontrolės mechanizmų netinkamumą arba jų pernelyg didelį mastą, kurie yra, numatyta, kurie yra numatyti atitinkamoje direktyvoje. Taigi norėčiau pasiklau, paklausti komisijos, ką jie apie tai mano. Taip, ir galbūt norės dar kas nors pasakyti iš kitų kolegų. Kolega Baldasarė, ačiū, sako pirmininkas, ponė Lichtenberger. Dėkoju. Man atrodo, kad šitas žingsnis labai svarbus, mes galime jį žengti ir jeigu mums pavyks į tas ataskaitas tikrai padaryti tokias, kad jos būtų prasmingos, tai bus labai gerai. Ypač svarbu yra palyginamumo kriterijus. Žinoma, kad lankstumo reikia įmonėms, bet standartų reikia irgi. Juos reikia nustatyti. Mes žinom tas visas deklaracijas, kurias didžiosios įmonės paskelbė savo interneto puslapiuose. Iš tų deklaracijų galima spręsti, kad jos tokios socialios, kad jokie mūsų Europos socialiniai e, socialiniai reikalavimai iš, nei iš tolo joms neprilyksta, bet realybė dažnai yra kita. Taigi, Aš manau, kad tai tikrai yra labai svarbu, tas palyginamumo aspektas, apie kurį jūs kalbate. Jeigu mes to nepasieksime, susidursime su problemomis, kadangi tai bus tik tai išplauti reikalavimai ir pažangos skaidrumo srityje nepasieksime. Įmonės pastaruoju metu iš tikrųjų išmoko uh, nusitinkuoti savo fasadus taip, kad nesimatytų visų tų nešvarių dalykėlių, kurie vyksta viduje. Taigi šis dokumentas iš tikrųjų prisidės prie teisingos ir reikšmingos informacijos pateikimo. Mes negalim susitaikstyti su dabartinė situacija, kai aplinkosauginė teisė yra ignoruojama ar apeinama dažnai iš tikrųjų tai yra tiesiog nusižengimai teisiai, kurie vyksta už tų gražiai išpoštų fasadų. Įmonė, sakykime, parašo, kad jos skatina švietimą ar remia kokią nors mokyklą, o realybėje paaiškė, kad tokios mokyklos apskritai nėra. Buvo tokių pranešimų spaudoje. Pamatysite internetinėme puslapyje gražias vaikučių nuotraukas, bus aprašytos kokios nors struktūros, o kai pasižiūrėsite realybėje, nėra nei tų mokyklų, nei tų struktūrų, nieko. Ir labai dažnai taip yra, todėl aš manau, kad ataskaitose tikrai turėtų būti numatyti tam tikri standartai, kad visa tai netaptų tik tai teatru, tik tai fasado išorinės pusės gerinimu. Kaip tik patobulinti reikia esmę, vidų, Skaidrumas nėra tikslas pats savaime, jis yra mūsų galimybė padėti toms įmonėms, kurios laikosi taisyklių, kovoti su ta nešvaria konkurencija, su kuria jos susiduria dabar, veikdamos sažiningai. Jūs žinote, aš dirbu transporto srityje gana daug ir tikrai žinau, kad kai kurios įmonės pasinaudoja teisėmis ir iškreipia kai kurias teises, jie suvokia iškreiptai, o tos įmonės, kurios teisės, socialinės teisės taiko, patiria tokių nuostolių, kad dažnai neturi galimybių konkuruoti rinkoje. Taigi aš manau, kad šios nuostatos galėtų kai kurias įmonės apsaugoti nuo negatyvios konkurencijos. o visa tai galų gale turėtų teigiamo poveikio Europos ekonomikai, ta, ypač tai jos daliai, kuri laikosi standartų. Tai būtų susiję su nesažiningos konkurencijos atskleidimu ir tokiu būdu jos panaikinimu. Manau, kad tikrai tas palyginamumo kriterijus, kuris numatytas šiame pranešime, bei sankcijos, kurios čia numatytos, yra tikrai uh, labai geri dalykai. Na, Vokietijos televizijoje buvo reportažas apie tai, kas iš tikrųjų slypi už tų gražių deklaracijų dėl įmonių socialinės atsakomybės ir buvo tikrai graudu žiūrėti. Ačiū. Kojame ponė Lichtenbergė, sako pirmininkas, toliau kolega Koferati. Io penso che le intenzioni della direttiva siano... Dėkui. Pirmininkė, aš manau, kad direktyvos ketinimai yra labai geri. Tik tai e, reikia mums užtikrinti, kad e, taip sudėtingai žiūrėdami mes pasieksime reikiamų ir siekiamų rezultatų. Savame suprantama, kad e, ji turi įnešti kuo galima daugiau skaidrumo į tai, kaip veikia verslas. Ir dar vienas svarbus elementas, žinoma, kaip ką tik kolegė ir minėjo, yra padaryti taip, kad galima būtų palyginti skirtingas įmonės ir jų įsipareigojimus. Na ir reikia užtikrinti tam tikrą vienodumą, kad e, veikla, ta pati veikla būtų vienodai atspindima, kad nebūtų diskriminuojama, takiant skirtingus požiūris. Taigi čia pasirinktas e, požiūris yra tikrai remtinas. Ir e, aš norėčiau, kad būtų gal keletas minčių sustiprinta tos mintys jau buvo paminėtos, sakysime, socialinės atsakomybės rytis. Čia, aš manau, čia galima būtų paminėti keletą argumentų, juos gal truputį išplėtoti. Bet kuriuo, bet kuriuo atveju, kai kurias iš hipotezių, kurios yra keliamas, e, reikėtų truputį išplėsti, tarkime, E, visas biudžeto klausimas. E, mums reikia vieningos platformos, vieningo požiūrio visų atžvilgių. E, kitaip sakant, kad kai kurias problemas galėtume spręsti vienodai tą, tą pačią platformą besiremdami. Tai vadinasi, ir balansas turi būti vienodai atskleidžiamas. Kita problema tai reikalavimas pateikti informaciją. Tai nepaprastai svarbu, nes kalbame apie verslo patikimumą. Ir e, tas patikimumas e, labai didelė dalimi priklauso nuo e, tos bendrovės sugebėjimo nuosekliai informuoti publiką. E, aišku, e, reikia taip pat numatyti tam tikrą galimybę taikyti sankcijas. <clears throat> Tarkime tiems, kurie paprasčiausiai sako, kad ne, mes tokių duomenų neturime. Kai kurie dalykai e, užsima, šit, kai kurie dalykai a, vienoje įmonėje, lygnant su kita, gali būti daugiau išvystyti, kitoje mažiau, bet vis tiek tai yra daroma ir <clears throat> mums reikia kažkokios gana e, paprastos e, skaitomybės e, sistemas, kuri padėtų sustiprinti verslo patikimumą. Gairės, kurių mes prašome iš komisijos, kurios dar neparuoštos, nes e, palyginamumas turi remtis tinkamą informaciją, o informacija savo prigimtimi yra vienoda, nors e, kai kuriuose srityse palyginamumą užtikrinti bus nelengva, sunku obolius ir kreušės lyginti. Tad visus tos dalykus reikia sudėti į vieną krūvą ir būtų man smagu matyti, kad tekstas tą kryptimį būtų suformuluotas. Na ir e, dar viena nedidelė mintis e, susijusi su viešaisiais pirkimais. Žiūrime į socialinę atsakomybę ir turime pripažinti, kad čia gali atsirasti tam tikrų konfliktų. Ne, ne, nereikėtų, kad atsirastų galimybė panaudoti kažkokį tra, trojos arklį, kuris pakenktų vidutiniams ir smulkioms įmonėms. Nes e, jeigu norite, mes kalbame apie visą virtinę sutarčių ir yra tam tikros e, sąsajos tarp verslo subjektų ir tada tą informaciją reikia tarsi per kokią grandinę skleisti e, eina kalba apie viešųjų pirkimų sutartis. Ir tai labai svarbu nedidelėms įmonėms. Neseniai e, pritarėme keletui direktyvų, e, kurios reglamentuoja e, buhalterinės apskaitos sistemas, užtikrina įmonių, įmonių skaidrumą ir čia mes turime siekti tokio teigiamo, pozityvaus e, rato, užtikrinant įmonių skaidrumą. Taigi, nuoseklumas, skaidrumas, palyginamumas, vienodumas ir e, visą tai, aš tikiuosi, ir atsiras galutinėme pranešimo tekste. Dar ponė Taylor. Um, thank you, Chair. Um, thank you, Mr. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju ponui Baldasari. Sveikinu komisijos pasiūlymą pakeisti aptariamą direktyvą, įtraukiant nefinansinių, besnetės veiklos e, ataskaitas iš didelių įmonės, įmonių pusės, kaip ponas Valdasarė jau minėjo, labai svarbu pažiūrėti, kaip įmonė žiūri į savo aplinką, kaip jie valdo uh, personalo, prieimimo klausimus ir taip toliau. Aš remiu siūloma požiūrį. Svarbu, žinoma, kad pačios įmonės apsispręstų, kokiu keliu eiti, užtikrinant aplinkos sauginis ar, ar žmogiškųjų resursų principus. E, bet e, tai jos turi daryti draugė su savo partneriais. E, Norvegijoje, tarkime, įmonės privalo tokias ataskaitas teikti pasinaudojant tarptautinėmis ataskaitų teikimo formomis ir, ir sąrangą. Ir mes turėtume skatinti savo įmonės būtent taip daryti ir tai prisidėtų prie palyginamumo. Kai kurias iš jų e, jau tokius principus ir taiko. Mes e, matome, kad komisija siūlo, e, kad įmonės turėtų teikti ataskaitas apie savo įvairovės politiką ir čia reikėtų taip pat atsižvelgti į geografinę, etninę kilmę, socialinę kilmę ir taip toliau. Įmonės į socialinę dimenciją turėtų investuoti, daug iš, jūsų, daug iš jų taip jau ir daro. Tai labai svarbu, pavyzdžiui, užtikrinant lyčių lygybę. E, ir pagaliau e, keletas klausimų, kuriuos aš norėčiau iškelti. Norėčiau išgirsti, ką kolegos apie tai galvoja. E, komisija nenumato jokių stebėsenos priemonių. Ar nereikėtų jų iš tikrųjų? Uh, Dabar, kai kalbama apie įmonių teikimą informaciją, svarbu, kad ji būtų teisinga. Pone Lichtenberger jau paminėjo atveju, kai įmonės e, klaidingai informaciją teikia. Tad reikia galvoti, ką daryti tokiais atvejais, kada jos tai pasielgia, žinoma, jų girti už tai nereikėtų. Na ir kalbant apie tiekimo grandinę, pastaruoju laiku daug kalbame apie skaidrumą. E, kai įmonės atskleidžia informaciją apie savo tiekėjus. Aš sutinku, kad vargu ar galima priversti visas didelės įmonės labai detaliai informuoti apie tai, kaip jų tiekėjų veikla daro poveikį visuomeniai. Tačiau e, turime užtikrinti, kad bus elgiamasi atsargiai ir kad e, įmonės atsiskaitytų už tokį elgesį. Kalbant apie tai, ką panas Koferatė sakė apie VMI, e, mes turėtume e, palaikyti priemonės turbūt paremti jas, e, jeigu jos norėtų tokią informaciją tiekti, bet jokiais būdais nepadaryti tai prievolę. Dėkuoju dabar ponas Witt. Ačiū, aš rengiu nuomonę užimtumo komitete. Dėkoju kolegoms taip. Prašau kolegų, sako pirmininkė, leisti kalbėtojams ramiai kalbėti. Ačiū pirmininkė. Rengiu nuomonę užimtumo komitete. Taigi džiaugiuosi, kad leisiu man dalyvauti diskusiją. Norėčiau e, <clears throat> savo kalbos pradžioje labai padėkoti ponai Baltazariai, mm, pareikšė susižavėjimą jo darbu. Mes kartu dirbome dėl CSR, <clears throat> e, dėl įmonių socialinės atsakomybės ir mes sugebėjome pakankamai lengvai pasiekti sutarimo, todėl prane, prane, paskirti į pranešėjų e, komitetas e, priėmė tinkamą sprendimą. Ir užimtumo komitete aš taip pat siekiau galimybę su juo bendradarbiauti tam, kad būtum pasiekti tinkami rezultatai, nes pranešėjas siekia tolygaus pasiūlymo, atsižvelgiant į tai, ką komisijos narys Barnie siūlo, tikiuosi, kad sustarimas per pirmąjį svarstymą galbūt nebus tokių plačių užmojų, kaip kai kas pageidautų, tačiau tai būtų e, didelis rimtas žingsnis į priekį vietoje e, aršių diskusijų ir e, kurių metu nebūtų pasiektas joks rezultatas. Noriu priminti tiems, kurie nėra taip smulkiai susipažinę, kad pagal reglamentą įmonės, kurios nenorėtų laikytis atitinkamų taisyklių, galėtų laisvą valią to nedaryti. Ir aš tikiuosi, kad vėliau bus įvertintas komisijos elgesys dėl viešųjų konsultacijų šio klausimu, kalbant apie palyginamumą, Manau, kad šiame komitete reikės šio klausimu dar diskutuoti, tačiau norėčiau pagirti kai kurios komisijos pasiūlymo aspektus, pavyzdžiui, tą, kuris susijęs su žmogaus teisėmis, um, socialiniu poveikiu, poveikiu aplinkai. Šie aspektai yra labai e, svarbus, <clears throat> netitinkamų rodiklių vertinimas bei pasiektų rezultatų vertinimas taip pat yra labai svarbus ta aplinkybė, kad e, turi būti atliekamas auditas. Čia mes su ponu Koferačiu šiek tiek nesutarėme dėl mažų ir vidutinių įmonių, kadangi aš siūliau tą e, kartelę šiek tiek aukščiau pakelti. Nes džiaugiuosi, kad komisija įsiklausė mūsų pasiūlymus, nes būtent per pasiūlos grandinį mes galime teikti tinkamą paramą mažoms vietims įmonėms ir įdėkti šios principus, nes dabar 600 <clears throat> procentų daugiau įmonių teiks atitinkamą informaciją dėl tvarumo, dėl žmogaus e, teisų socialinės atsakomybės, palyginti su dabartinė situacija. Viso pasaulio mastu aš turėjau e, galimybę skaityti pranešimą atitinkamą tema e, tarptautinėme forume. Mes iš tiesų nenorime, kad būtų nustatomas vien tik Europoje galiojančios taisyklės. Mes norime, kad įmonės teiktų informaciją pasaulio mastu, vadovaudamosis ir remdamosis bendra tvarka. Aš norėčiau, kad pakeitimuose būtų siūloma e, konstatuojamoji dalis, kurioje būtų teigiama, kad mes pritarėme tikslui teikti informaciją bendrą tvarka viso pasaulio mastu. Šią savaitę buvau sustikęs su 800 įmonių vadovais tarptautinė verslo konferencijoje, kurioje buvo svarstomas būtent eh, informacijos teikimo temos ir klausimai ir iki 2015 metų eh, Europa šiuo teisės aktu galėtų parodyti puikų pavyzdį ir užimti lyderės pozicijas, e, taip pat kartu išlaikydama, siekdama išlaikyti Europos verslo konkurencingumą. Aš norėčiau palankiai įvertinti e, verslo struktūras, kurios teigiamai įvertino šį teisės aktą. <clears throat> taip pat ir lobistų organizacija, mm, kurie atstovauja čia Briuselė 70 e, didžiausių visų ES valstybių įmonių, teigia, tai yra lobistinė organizacija, teigia, kad nori, jog šis teisės aktas įsigaliotų, taip pat e, palankiai vertinu pasaulio organizacijas, pasaulio verslo tarybą E, kurios atstovai prieš dvi savaitės buvo su manimi ir ponu Baltazariu sustikę ir teigia, kad nori šio teisės akto taip pat kita e, pasaulio verslo e, įmonių asociacija, kuri vienys 6 tūkstančius narių ir yra sikūrusi Am Amsterdame. Taip pat teigiamai vertino šį teisės aktą ir aš noriu kreiptis į Business Europe organizaciją kuri anksčiau pareiškė mm, neigiamą šio teisės akto įvertinimą, noriu pakviesti juos konstruktyviai bendradarbiauti, taip pat IFAC tarptautinių <clears throat> atskaitomybės standartų nustatymo organizacija teigia, kad jeigu mes kalbėsime apie tokias temas kaip svarum, tvarumas žmogaus teisės <clears throat> ir jeigu uh, šios vertybės iš tiesų mums tokios svarbios, tuomet būtina e, patvirtinti atitinkamą reglamentą. Taip teigia Europos apskaitininkus vienijantį organizaciją. Nu, apie tai reikia kalbėti per atimiausius mėnesius. Ačiū dabar komisijos atstovai, po to baigsime diskusiją. Dėkui, e, aš labai atsiprašau. E, šitos diskusijos laukime kitų laiku, todėl kolegų nėra, bet mes pasižymėjome viską, kas vyko per šią diskusiją. Pirmkas, dėkoju už šios dienos diskusiją, dėkoju visiems dalyviams, dabar turime perėti prie balsavimo. Noriu dar atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiandien po pietų susitiksime kalbėti apie Stokholmo programą su nacionaliniu parlamentu atstovais. Dukų du salėje nuo 15 valandos ir kviečiu visus dalyvauti šiame susitikime. Na, o dabar pereikime prie balsavimų. Pirmasis balsavimams pateiktas pranešimas, ponios Tain pranešimas. Ar norite dar ką nors pasakyti, kolegė Tain, ar galime iškart pradėti balsuoti? Niekas daugiau, nieko nenorit daugiau pasakyti. Ne, ponia Tain, prašau. Salim sage vielleicht noch mal Folgendes vorweg. Trumpai. Socialdemokratai paskutinę sekundę ir pavėluotai pateikė žodinį pakeitimą. Bus pateiks. Dėl viešosios tvarkos. Kadangi tai pavėluotas, nors tai pavėluotas pakeitimas, bet aš paprašyčiau jį paremti, nes socialdemokratai uh, pažadėjo C konstatuojamosios dalies atveju atsisak, pritarti balsavimui dalimis dėl C kom, preambulės dalies, dėl registruotų partnerysčių. Tada jie pritartų šiam punktui. Ir tai būtų tam tikras kompromisas, aš rekomenduočiau visiems pritarti atitinkamam kompromisui, kuris ir susidaro dėl to, kad ponia Kasteks pateiks žodinį pakeitimą, nors ir pavėluotai. Tai šeštasis kompromisas ir kai mes dėl jo balsuosime, tada galbūt bus galima laiku dar jį pateikti. Aš tikiuosi, kad jums jis bus išdalintas dar iki to laiko. Taigi dabar fanzyben. Septint, fem septyni. Atmestas. 24. Kas už? Kas prieš? Priimta. 25. Pranešėjas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 26. Pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 28. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 29. Pranešėjas. Kas už? prieš, susilaikė priimta. 30. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras. 20, 32. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 33. Kas už, prieš, susilaikė priimta. M10. Kas už, prieš, atmesta. 34. Už, prieš, priimta. 35 už, prieš, priimta. 36 už, prieš, priimta. 37 už, prieš, priimta. 38 už, prieš, priimta. 39 už, prieš, priimta. Fem 11 atkrenta, 40 kas už, prieš, susilaikė, priimta 41 už, prieš, priimta 42 kas už, kas prieš, priimta. Tada lybė 9 kas už, prieš, atmesta 10 kas už, prieš, atmesta. Lybė 11 nereikia, tada periname prie 43 kas už, prieš, prieš priimta. 14 atkrenta, FEM 13 irgi nereikia. Tada antrasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. 45 už, prieš, priimta. 12 už, prieš, atmesta. 13, kas už, prieš, priimta. 46 už, prieš, priimta priimta. 47 už, prieš, priimta. 48 už, prieš, priimta. 49 už, prieš, priimta. 50 už, prieš, priimta. 51 nereikia, 52 kas už, prieš, priimta. Fem 14 už, prieš, priimta priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, priimta. 55. Kas už, kas prieš, priimta. 56. Kas už, prieš, priimta. Tada 20. Lybė 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 57. Už. Prieš. Priimta. Lybė 21. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 58. Už. Prieš. Priimta. 59. Už. Prieš. Priimta. Lybė 22 atkrinta, 17 kas už, kas prieš, priimta. Lybė 23, kas už, nereikia balsuoti. Tada 24, kas už, prieš, atmesta. Fem 18, kas už, prieš, atmesta. 60, kas už, prieš, priimta. Libė 25, 26 ir tai atkrinta, tada 61 kas už, prieš priimta. Ir dar kartą 61 kas už, prieš priimta. Toliau keletas atkrenta. 5A kompromisas. Kas už, kas prieš priimta. Tuomet 61. Kas už, kas prieš priimta. Čia ar dvi, ar vienos dalys, klausė pirmininkas. Viena dalis, vadinasi viskas. Tuomet 63. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 64. Už, prieš, priimta. Šeštas kompromisas. Susijęs dabar kaip tik pranešėja paskelbė, kad bus žodinis pakeitimas. Ar man perskaityti Prašau, ponė Kasteks, prašau. E, Aš e, teikiau šį pakeitimą žodžiu, jeigu jis bus patvirtintas, tuomet e, pasikeis balsavimas, balsavimo pobūdis dėl šeštojo kompromiso ir turėčiau perskaityti. Privalomos nuostatos kur yra čia siūlomas, dažniausiai netitinka valstybių narių <clears throat> viešosios politikos nuostatų. Valstybės narės neturėtų vykti tokios viešos politikos, kurios prieštarauja 21 pagrindinių teisų hartijos straipsnių, kuriame draudžiama diskriminuoti pranešėjų sutinka su tokiu pakeitimu. Noriu paklausti, ar kas nors prieštaraušim žodiniam pakeitimui. Atrodo, kad niekas, tuomet galime šeštai kompromisinį pakeitimą. Teikti balsuoti kartu su žodiniu pakeitimu. Prašau balsuoti už, prieš. Niekas. Pritarta. Toliau 116 veronė pakeitimas, kad už prieš atmestą. 66 kas už, prieš priimta. 67 kas už, prieš priimta. 68 už, prieš priimta. 69 kas už, prieš, priimta. 70 už, prieš, priimta. 71 kas už, prieš, priimta. 117 kas už, prieš, atmesta. 72 kas už, prieš, priimta. 73 nereikia. 74 kas už, prieš, priimta. 75 už, prieš, priimta. FEM 22, kas už, prieš, atmesta. 76, kas už, prieš, priimta. 77, kas už, prieš, priimta. 78 už, prieš, priimta. 79 už, prieš, priimta. 80 už, prieš, priimta. 81 už, prieš priimta. 82 už prieš priimta. 83 už prieš priimta. 84 už prieš priimta. 85 už prieš priimta. 86 už prieš priimta. 87 už prieš priimta. 88 už prieš priimta. 109 už, prieš, priimta. 90 už, prieš, priimta. 91 už, prieš, priimta. 92 už, prieš, priimta. 93 už, prieš, priimta. 94 už, prieš, priimta. 118 dėl jo nebalsuojame, nebereikia. 95 už, prieš, priimti. 119 už, prieš, atmesta. 96 už, prieš, priimta. 120 už, prieš, atmesta. 97 už, prieš, priimta. 98 už, prieš, priimta. FEM 23 atkrenta. 99 už, prieš, priimta priimta. Šimtas už, prieš, priimta. Šimtas pirmas už, prieš, priimta. Šimtas du už, prieš, priimta. Šimtas trys atkrenta. Septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, priimta. Libi 32, kas už, kas prieš, priimta. Šimtas ketvirtas, kas už, prieš, priimta. Šimtas penktas, kas už, prieš, priimta. Šimtas šeštas, kas už, prieš, priimta. 107 už, prieš, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Libe 1, kas už, kas prieš, atmesta. Libe 2, už, prieš, atmesta. Fem 1, kas už, prieš, priimta. 2, už, prieš, priimta. 3, už, prieš, priimta. 4, už, prieš priimta 5 už prieš priimta 6 už prieš priimta 7 už prieš priimta 8 už prieš priimta 9 už prieš priimta 10 už prieš priimta 11 už prieš priimta 12 už prieš priimta 13 už prieš priimta. Libė 3 už, prieš, atmesta. Libė 4 už, prieš, atmesta. Na, artėjom prie pabaigos, sako pirmininkas. 15, pirmoji dalis, pirmoji priimta, antroji dalis, už, prieš, priimta. Sem 2. Nereikia, jau atkrenta lybė 5, kas už, kas prieš, atmesta. FEM 3, kas už, kas prieš, atmesta. 15, kas už, kas prieš, priimta. 16, kas už, kas prieš, priimta. Lybė 6, kas už, prieš. Patikrinksime elektroniškai. Libė šeštasis pakeitimas, prašom balsuoti elektroniškai. trūksta vieno balso, dabar jau visi balsavo. 9 už 14 prieš, 2 susilaikė, atmesta, toliau. Fem 4, kas už, kas prieš, atmesta. 108 kas už, kas prieš priimta. Fem 5, kas už, kas prieš atmesta. 109 kas už, kas prieš atmesta. Fem 6, kas už, kas prieš, atmesta 18, kas už, kas prieš, priimta 19, kas už, kas prieš, priimta 20, kas už, kas prieš, priimta 21, kas už, prieš, priimta 22, kas už, kas prieš, priimta 23, kas už, kas prieš, priimta Libi 7, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, priimta Libė antroji dalis, kas už, kas prieš atmesta. Libė 8 atkrenta. Reikia balsuoti tik tai dėl antrosios dalies. Taigi balsuojame, kas už, kas prieš atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo elektroniškai. Prašom balsuoti. Taigi 23 už, nei vienas. Prieš du susilaikė sveikiname pranešėją, dar kartą balsuojame dabar dėl teisėkūros rezoliucijos elektroniškai. Dar trūksta vieno balso. Tas pats rezultatas. 23 už, 2 susilaikę, nei vieno prieštaraujančio. Antrasis ponės Stein dabar pranešimas. Pranešėjai turėtų pastabų. Ponikas Teks žodis. Dėl šio pranešimo aš taip pat pateikiau žodinį pakeitimą, kuriuo būtų keičiamas balsavimo pobūdis dėl šeštojo kompromiso, dėl kurio aš paprašiau balsuoti dalimis. Tai yra žodinis pakeitimas 17 straipsniui, kurį teikiu ir prašau jūsų pritarti tokiu būdu. Socialdemokratų frakcijos balsavimo sąrašas atitinkamai būtų pakeistas. Tai yra tas pats tekstas, kuris dabar yra teikiamas penktajame kompromisinėme pakeitime, 17 straipsniui. Lygiai toks pats tekstas, taigi nereikia skaityti. Pradėkime nuo 22 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 24, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 25, už, prieš, pritarta. 26, kas už, prieš, pritarta. 27, kas už, prieš, pritarta pritarta 20 prieš pritarta 29 kas už prieš pritarta pirmasis kompromisų pakeitimas kas už prieš pritarta 31 kas už prieš pritarta 116 kas už prieš atmestas 32 Dar kartą dėl 116. Kas už Prašau kelti rankas niekas, kas prieš, vienareiškiškai atmesta. 32. Kas už, prieš, pritarta. 117. Kas už, prieš, atmesta. 33. Kas už, prieš, pritarta. 34. Kas už, prieš, pritarta. 35. Kas už, prieš, pritarta. 36. Kas už, prieš, pritarta. 37. Kas už, prieš pritarta, 38 kas už, prieš pritarta, 39 kas už, prieš pritarta, 40 kas už, prieš pritarta, 41 kas už, prieš pritarta, 118, to dar reikia dabar balsuoti, Lybė 12 taip pat, 42 dabar kas už, prieš pritarta, <clears throat> Lybė 16 atkrinta, Lybė 17 taip pat antrasis kompromisas, kas už, prieš pritarta, 44 <clears throat> kas už, prieš pritarta, Lybė 13 už, prieš atmestam, Lybė 14 atkrinta, 15 taip pat, 45 kas už, prieš pritarta 46, kas už, prieš, pritarta 47, kas už, prieš, pritarta 48, kas už, prieš, pritarta 49, kas už, prieš, pritarta 50, kas už, prieš, pritarta 51, kas už, prieš, pritarta. 14 straipsnis žodinis pakeitimas, kuris buvo pateiktas, balsavimo sąraše, kas už, prieš pritarta, trečiasis kompromisas, kas už, prieš pritarta, 53, kas už, prieš pritarta, ketvirtas kompromisas, kas už, prieš pritarta, lybė 26, kas už, prieš atmesta, 55, kas už, prieš pritarta, 56, kas už, prieš pritarta, 27 kas už, prieš pritarta, ketvirtas A kompromisas už, prieš pritarta, 125 kas už, prieš pritarta, 60 kas už, prieš pritarta. Penktasis kompromisas su žodinė pataisa, kuri buvo pristatyta anksčiau, kas už prieš Pritarta. 62 dabar kas už prieš. Pritarta 127 kas už prieš. Atmesta 128 už prieš. Atmesta lybė 31 kas už prieš. Atmesta 129 kas už prieš. Atmesta 63 kas už prieš prieš atmestą 64, tiksliau 63 e, priimtas, pirmkas pasitaiso 64 už prieš pritarta, 65 kas už prieš pritarta, 66 kas už prieš pritarta, lybė 32 kas už prieš pritarta, 67 kas už prieš pritarta. 68 kas už prieš pritarta, 130 kas už prieš atmesta, 69 kas už prieš pritarta, 70 kas už prieš pritarta, 71 kas už prieš pritarta, 72 kas už prieš pritarta, 73 kas už prieš pritarta, 74 kas už prieš pritarta, 75 kas už prieš pritarta. 76. Noriu paklausti, nuo 76 iki 90. Ar kas nors ketinate balsuoti prieš? Galim balsuoti kartu dėl šių. Taigi dabar balsuokime dėl pakeitimų nuo 76 iki 90 kartu. Kas už, kelkite rankas, kas prieš. Niekas pritarta. 133. Kas už, prieš atmesta 91, kas už, prieš pritarta 134, už, prieš atmesta 92, kas už, prieš pritarta 135, už, prieš pritarta 93, kas už, prieš pritarta 94, kas už, prieš pritarta libė 33, kas už, prieš neaišku, dar kartą elektroniniu būdu tikrinamės dėl lybė 33. Vienuolika už, keturiolika prieš, ne vienas nesuslaikė atmesta. 95 pranešėjo, kas už, prieš, pritarta 26, kas už, prieš, pritarta 97, kas už, prieš, pritarta, lybė 34 už, prieš atmesta 28 už, prieš pritarta 29 už, prieš pritarta 100 už, prieš pritarta 7 kompromisas už, prieš pritarta lybė 36 už, prieš pritarta 101 už, prieš pritarta 102 už, prieš pritarta 103 už, prieš, pritarta 104 už, prieš, pritarta 105 už, prieš, pritarta pirmasis už, prieš, pritarta šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. E, balsavimo dalimis e, šiuo atveju nėra, taigi patvirtiname bendrą kompromisą. Antras pakeitimas, kas už, prieš, pritarta, trečias už, prieš, pritarta, ketvirtas už, prieš, pritarta, penktas už, prieš, pritarta, šeštas už, prieš, pritarta, septintas už, prieš, pritarta, aštuntas už, prieš, pritarta, devintas už, prieš, pritartas, šimtas septintas septintas atkrinta, dešimtas už prieš pritartą, vienuoliktas už prieš pritartą, dvyliktas už prieš pritartą, šimtas devintas už prieš. Manyčiau pritarta. 13 už, tiksliau atkrinta, nereikia dėl jo balsuoti, 14 už, prieš pritarta, 15 už prieš pritarta. Dabar lybė trečias pakeitimas, kas už prieš, sakyčiau, pastarųjų buvo daugiau atmesta, ketvirtas lybė už prieš pritarta, lybė penktas už prieš pritarta, lybė septintas balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš pritarta, kas už antrąją, kas prieš pritarta reikia pasitikrinti elektroniniu būdu dėl lybės 7 pakeitimo antrosios dalies. Septyniolika prieš aštuoni už, nei vienas nesusilaikė, atmesta lybė aštuntasis, taip pat e, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš pritarta. Lybė devintasis, kas už, prieš, pritarta, šimtas dešimtasis už, prieš, atmesta šimtas vienuoliktas, kas už, prieš, atmesta, šimtas dvyliktas už, prieš, atmesta, šešioliktas už, prieš, pritarta, septynioliktas už, prieš, pritarta, aštuonioliktas už, prieš pritarta 114, kas už, prieš, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 114, rezultatai buvo neaiškus, pradedame balsuoti. Devyniolika už šeši susilaikė, vienas prieš pritartą. 19 atkrinta, 20 kas už, prieš, pritarta 21 kas už, prieš. Pritarta lybė 10 balsavimas dalimis kas už pirmąją, prieš, pritarta kas už antrąją, prieš, atmesta. 115 veikiausiai atkrinta. Balsuokime dėl viso pranešimo su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 23 už 2 susilaikė, nei vieno prieš, sveikiname pranešėją, dabar balsuokime dėl teisėkros rezoliucijos taip pat elektroniniu būdu. 23 už, 2 susilaikė, tas pats rezultatas, nei vienas nebalsavo prieš, pritarta, kitas ponios Tain pranešimas susijęs su teisingumo teismu, galime balsuoti kartu dėl visų pakeitimų, nes frakcijos tarpusai sutarė, taip ir padarykime. Taip kaip nurodyta balsavimo sąraše, pranešėjus Siūlymas yra pateiktas balsuoti kartu elektroniniu būdu. Panašios pasiūlymas dėl teisingumo, tiksliau dėl bendrojo teismo teisėjų, ne, dėl teisingumo teismo statuto dalinio pakeitimo. Balsuoti pradedame. Dvidešimt keturi tik balsavo, dar netrūksta. Taigi, 23 už, ne vienas e, prieš, ne vienas nesusilaikė, pritarta. Dar turime patvirtinti sėkros rezoliuciją, taip pat elektroniniu būdu. Pakartokime dar balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos. dreiundzwanzig dafür eine nein stimme dvidešimt trys balsavo už vienas prieš susilaikiusių nėra tada mums dar reikia kvalifikuotos balsų daugumos dėl sprendimo dėl derybų pradžios su taryba reikia balsuoti elektroniškai prašom Sugleiche Ergebnis 23 ja. Rezultatas tas pats, 23 už, vienas prieš, susilaikiusių nėra, kitaip sakant, kvalifikuotą balsų daugumą mes pasiekėme. Dabar pereiname prie kolegos Mescaros pranešimo. Ar norite dar ką nors pasakyti, kolega Mescaros, ar balsuojame iš karto? Balsuojame. Tuomet pradėkime nuo kompromiso numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 52. Cviepka pakeitimas. Kas už? Prieš? Taip pat kaip ir pirmą kartą. Už. 53. Kas už? Prieš? Priimta. Antrasis kompromisas. Už? Prieš? Priimta. 55 dvi dalys. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už, kas prieš. Priimta antroji dalis. Kas už, Kas prieš? Atmesta. Toliau. 56. Kas už? Kas prieš? Dauguma atmesta. 58. Kas už? Kas prieš? Pakartokime dar kartą dėl 58 elektroniškai, nes nėra visiškai aišku, koks balsų pasidalymas. 17 už, 7 prieš, taigi priimta. 59 taip pat priimtas, 60 kas už, kas prieš, priimta. 61 kas už, prieš, priimta. 62 už, prieš, priimta. 63 už, prieš, priimta. 64 už, prieš, priimta Patikrinkime elektroniškai. 64 pakeitimas, prašom balsuoti. Keturiolika už, devyni prieš, priimta. 65 kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtas už, prieš, priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. Šeštas, kas už, prieš, priimta. Septyniasdešimtas, kas už, prieš, atmesta. Šešiasdešimt devintas, kas už, prieš, priimtas. Septyniasdešimt pirmas, už, prieš, atmesta. 72 už, prieš, atmesta. 73 už, prieš, atmesta. 74 už, prieš priimta, 75 už, prieš atmesta, 76 už, prieš priimta, 77 už, prieš priimta, 78 už, prieš atmesta, 79. Balsuojame dėl 79, kas už, kas prieš atmesta. 80 Dėl jo balsuoti nereikia. 82. Kas už, kas prieš, atmesta. Bet reikėtų patikrinti. 82 pakeitimas. Balsuome elektroniškai. Priimta. 83. Kas už? Kas prieš atmesta. 84. Už. Prieš Atmesta. 86 už. Prieš. Atmesta. 87 už. Prieš. Atmesta. 88 už. Prieš. Atmesta. 90 dvi dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš priimta? Antroji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. 91 kas už? prieš priimta. 93 kas už, prieš priimta. 94 kas už, prieš atmesta. 7 kas už, prieš priimta. 8 už, prieš priimta. 95 už, prieš priimta. 96 už, prieš atmesta. 98 kas už, kas prieš, atmesta. 97 kas už, prieš, priimta. 99 už, prieš, priimta. Šimtasis, nereikia balsuoti, šimtas pirmas kas už, kas prieš, priimta. 102 irgi nereikia, nereikia dėl jo balsuoti, 103 taip pat ne, Šimtas ketvirtas. Kas už, kas prieš, priimta. Šimtas penktas. Kas už, kas prieš, atmesta. Šimtas šeštas. Kas už, kas prieš, atmesta. Šimtas septintas. Kas už, kas prieš, atmesta. Devintas. Už, prieš, atmesta priimta, atsiprašau. 109 nereikia balsuoti, jis yra įtrauktas į kitus. Taigi dabar 111 pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. 110 taip pat jau įtrauktas. 112 kas už, kas prieš, teks patikrinti elektroniškai. 5 už, 19 prieš, taigi vienareikšmiškas rezultatas atmesta. 113 kas už. Priimta. 114 žodinis pakeitimas kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl 104 pakeitimo. 11 už, 12 prieš, vienas susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 115 kas už, prieš, atmesta. 116 už, prieš, atmesta. 11 už, prieš, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. 120 kas už, prieš, priimta. 121 kas už, prieš, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, priimta. 125 kas už, prieš priimta. 126 kas už, prieš atmesta. 127 kas už, kas prieš atmesta. 128 kas už, kas prieš atmesta. 129 kas už, prieš Atmestas 130 kas už, prieš. Atmestas 131 kas už, prieš. Atmestas 132 kas už, prieš. Atmesta. 14 kas už, prieš. Priimta 133 už, prieš. 133 reikia patikrinti elektroniškai, nes rezultatas nėra visiškai aiškus. Trys. Už ir 21 prieš. Taigi vienareikšmiškas rezultatas. 15. Kas už? Prieš priimta. 16. Kas už? Prieš priimta. 135. Kas už? Prieš priimta. 17. Už? Prieš priimta. 136. Už? Na, iš šitas atkrenta. 137. Kas už? Prieš. Atmesta. 18. Už. Prieš. Priimta. 138. Už. Prieš. Atmesta. 139. Už. Prieš. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Priimta. 141. Dalimis balsuojame. Kas už? kas prieš atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš priimta. Ir trečioji dalis, kas už, prieš atmesta. 142 kas už, prieš atmesta, 143 už, prieš atmesta, 144 už, prieš priimta, 145 už, prieš atmesta, 146 už, prieš Atmesta 20 už, prieš, priimta 148 kas už, prieš, atmesta. 21 kas už, prieš, priimta 149 už, prieš, atmesta. 22 už, prieš, nėra aišku, 22 dar kartą balsuojame elektroniškai. 11 už 12 prieš susilaikiusių nėra, taigi atmesta. Toliau 150 kas už, prieš, atmesta 151 už, prieš, atmesta 152 už, prieš, atmesta 23 už, prieš, priimta 154 už, prieš, atmesta 152.

126 kas už, kas prieš priimta. 157 kas už, kas prieš atmesta. 158. Taip, šitas jau atkrenta. Tuomet 27 kas už, kas prieš priimta. 28 kas už, kas prieš priimta. 160 kas už, prieš priimta 161 kas už, prieš, atmesta 162 už, prieš, atmesta 163 už, prieš, atmesta 164 už, prieš, atmesta 165 už, prieš, priimta 29 kas už, prieš, 166 už, prieš priimta, 167 už, prieš priimta, 168 už, prieš priimta, 169 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš priimta, kas už antrąją dalį, prieš atmesta. 170 kas už, kas prieš atmesta. 171 kas už, prieš, priimta 172 kas už, kas prieš, atmesta 173 už, prieš, atmesta 30 už, prieš, priimta 31 kas už, kas prieš, priimta 32 už, prieš, priimta 33 už, prieš, priimta 34 už, prieš, priimta 35 už, prieš, priimta 36 už, prieš, priimta. 37 už, prieš, priimta. 38 už, prieš, priimta. 39 už, prieš, priimta. 40 už, prieš, priimta. 41 už, prieš, priimta. 42 už, prieš, priimta. 43 už, prieš, priimta. 44 už, prieš, priimta. 45 balsuojame dalimis, kas už pirmąją, prieš, priimta antroji dalis, kas už, prieš, atmesta, 46 taip pat pirmo, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, atmesta, antroji dalis, kas už, prieš, priimta, 47 kas už, kas prieš, priimta, 48 kas už, prieš, priimta, pirmasis kas už, prieš, priimta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Elektroniškai prašau. dafür, keine Enthaltung, keine Nein-Stimme. Turiu už, ne vienas ne. Balsavo prieš, nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl mano paties pranešimo. Jeigu teisingai suprantu tabako temą, galime iš karto pradėti balsuoti nuo 83 e, pakeitimo, kas už, kelkite rankas prieš, pritarta. 12 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 12 pakeitimo. Vienas kolega nebalsavo. Žino, kiek turi balsuoti. Keturiolika už aštuoni prieš du susilaikė, pritarta. 84 bodų pakeitimas, kas už, prieš Taip pat pasitikrinkime elektroniškai. Dafür, 11 už, 11 prieš, ne vienas nesusilaikė, pritarta 85, kas už, prieš, pritarta 86 pakeitimas, kas už, prieš, taip pat pritarta 13 pakeitimas, kas už, prieš. Pritarta. 14, kas už, prieš. Pritarta. 89, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 89. Keturiolika už devyni prieš vieną susilaikė pritarta. 90 vykstram pakeitimas, kas už, prieš, pritarta, 91 kas už, prieš, norėčiau pasitikrinti elektroniškai dėl 91. 14 už 9 prieš 1 susilaikė pritarta. 15 pakeitimas už prieš pritarta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, taip pat pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš. Elektroniniu būdu tikrinamas dėl pirmo kompromiso. Dar vienas kolega nebalsavo. Vis dar nebalsavo. Jau paspaudė Dabar visi balsavome. 14 už 8 prieš 2 susilaikė pritarta. 18 pakeitimas kas už, prieš pritarta. Dabar 99 pakeitimas kas už, prieš pritarta pritarta, 19 už, prieš pritarta, 100 kas už, prieš atmesta, 101 kas už, prieš elektroniniu būdu, dėl 101 tikrinamės. Sechs dafür, zwölf dagegen, sechs Enthaltungen, das ist abgelehnt. 6 už 12 prieš 6 susilaikė atmesta. Dėl 20 taip pat tikrinamės elektroniniu būdu. Dar du kolegos nebalsavo, dabar visi balsavome. 14 už 9 prieš 1 susilaikė pritarta. 102 baudų pakeitimas kas už prieš pritarta. 103 Geringardė Udenberg už prieš pritarta. 22 kas už prieš pritarta. 23 kas už prieš Pasitikrinkime dėl 23 elektroninių būdų. 15 už 9 prieš, nei vienas nesusilaikė pritarta. 24 kas už, prieš pritarta. 25 kas už, prieš taip pat pritarta. 26 kas už, prieš pritarta. 109 kas už, prieš pritarta, 28 kas už, prieš pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrojo kompromiso. Dar vieną balsą trūksta. Dabar visi balsavo. 13 už 9 prieš 2 susilaikė pritarta. 31 kas už prieš, sakyčiau, pirmųjų buvo daugiau, pritarta 32 kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 32. Dar trūksta vieno balso. Keturiolika už devynių prieš vienas susilaikė pritarta. Ir turint omenyje, kad e, visa pastraipa buvo išbraukta, tai manau, kad prieš kai neįrodė balsavimo sąrašą nereikia balsuoti dėl 115, dabar trečias kompromisas, kas už prieš pritarta. 35 už prieš tikrinamis elektroniniu būdu. Šešiolika už aštuoni prieš nevės nusilaikė pritarta. 120 kas už prieš atmesta. 36 kas už prieš pritarta, 37 už prieš pritarta, ketvirtasis kompromisas už prieš pritarta, 38 už prieš pritarta, 123 už prieš atmestą, 124 už prieš atmestą, 39 už prieš sakyčiau, pritarta. 125 už prieš atmestą. 40 už prieš pritarta. 41 už prieš taip pat pritarta. 128 už prieš taip pat pritarta. 42 už prieš pritarta. 130 už prieš pritarta. Penktas kompromisas už prieš pritarta. 44 už prieš pritarta. 133 atkrinta, 45 už prieš. Pritarta

atmestas 141 už prieš elektroninį būdų pasitikrinkime dėl 141. 13 dafür, 10 dagegen, 1. 13 už 10 prieš 1 susilaikė pritarta 142 už prieš atmestas 143 už prieš sakyčiau daugiau balsavo už, nepaisant to pasitikrinkime. Trylika už dešimt prieš vienas susilaikė pritarta, septintas kompromisas už, prieš pritarta. Šimtas šešimt antrasis kooperatė už prieš pritarta.

61 už prieš pritarta, 169 už prieš pritarta, 62 už prieš. Pasitikrinkime dėl 62 elektroninių būdų. Dar vieno balso trūksta. Ar visi paspaudėte mintuku, mygtukus, jeigu daugiau niekas nepaspaus, tuomet baigsime balsavimą 12 už 11 prieš pritartą. 64 koferatį pakeitimas už prieš pritartą. 65 žiobro už prieš pritartą. 66 už prieš atmestą pirmasis Ne, norite pasitikrinti dėl 66. Prašau, mielai pasitikrinsime. Einer dafür, 22 dagegen. Vienas už 22 prieš, vienas susilaikė. Das ist das gute Recht eines jeden. Kiekvienas kolega turi teisę reikalauti patikrinimo. Pirmasis pakeitimas e, reikia dėl jo balsuoti, kas už, prieš, pritarta. 67 Taylor, kas už, prieš, atmesta 68, už, prieš, pritarta. 69 už, prieš, atmesta antras, už, prieš pritarta trečias už, prieš, pritarta septyniasdešimtas už, prieš, pritarta ketvirtas už, prieš, pritarta penktas už, prieš, pritarta septyniasdešimt pirmas už, prieš, pritarta. Kito puslapio mums Nereikia. 73 už prieš Taylor. Pritarta. 74 koferatį už prieš. Reikia pasitikrinti dėl šitų. Dešimt už 12 prieš 2 susilaikė atmestą. Šeštas pakeitimas kas už prieš pritartą. Septintasis už prieš pritarta. Aštuntas už prieš pritarta. 76 už prieš pritarta. 78 už prieš atmesta. 79 už prieš atmesta. 9 už prieš pritarta. 80 atkrinta. 81 taip pat. 10 už prieš pritarta. 11 už prieš pritarta. Tuomet balsuokime dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Tai prašau jūsų daryti. 14 už 6 prieš 4 susilaikė. Tokiu būdu atitinkamą balsų daugumą patvirtiname šią nuomonę. Labai ačiū. Kolega Mecaras paprašė žodžio. Norėčiau paklausyti dėl savo pakeitimo 115. -ojo. Atrodo, dėl jo nebalsavome, nelabai supratau, kodėl jūs kažką pasakėte, bet aš nelabai supratau, kodėl nebalsavome dėl 115 pakeitimo. Kolega, pasitaręs su sekretorijatu, taip nusprendžiu, nes prieš tai balsavome dėl 32 pakeitimo ir pat, e, po to e, patvirtinus tą pakeitimą buvo išbraukta visa pastraipa ir to aš negaliu pakeisti ir būtent dėl to mes nebalsavome dėl 115 pakeitimo. Taigi neliko pastraipos, neliko ir pakeitimo, nieko negalėjau padaryti. Taigi baigiame dabar svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, dabar pereikime prie nuomonės susijusios su ponios muskardinių pasiūlymo atitinkamas Laiško projektas jums yra pateiktas, taigi prašau balsuoti, kelti rankas tų, kurie balsuoja prieš, niekas nesilaiko, tuomet pritarta. Dabar teisinis pagrindas biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančios menų lyčių pusiausvėra kadangi šis klausimas buvo nukeltas, jos svarstymas dėl, būtin, dėl būtinybės pasitarti atskiriuose frakcijos, nežinau, ar kolegė Regner yra salėje. Jeigu norite trumpai tarti žodį, prašau, gerbiami kolegos, kaip pirmininkas minėjo, išsamei aptarėme šį klausimą pastarai kartą, noriu Jums priminti, tačiau, kad čia turime apsispręsti dėl teisinio pagrindo mes pateikėme išsamius argumentus, tiksliau gavome iš komiteto sekretariato išsamius pagrindžiančiusius argumentus dėl to, kodėl 37 straipsnio trečioji dalis yra tinkamas teisinis pagrindas, kurį pasirinko ir komisija, aš pritariu šiam paaiškinimui ir šiai pozicijai, tačiau taip pat noriu ir dar kai ką priminti Čia mes siekiame apsaugoti ir parlamento teisės bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Savaime suprantama, būtina pasirinkti tinkamą, aiškiai pagrįstą teisinį pagrindą. Ta turi padaryti teisės komitetas ir e, šis teisinis pagrindas buvo pasirinktas. Manau, kad turime pakankamai argumentų tam, kad uh, šiuo straipsniu tinkamai jo dalimi vadovautumėmės. Kolegė Nibler, dabar ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti už Semes diskusijas dėl teisinio pagrindo pastarai kartą dėja nedalyvavau posėdėje, tačiau gavau visą informaciją ir manau, kad labai gerai, jog šį klausimą taip išsamei apsvarstėme komitete vadovaujant ponė Regner, šis klausimas yra klasikinis pavyzdys e, to, kaip du teisininkai turi tris skirtingas nuomonės dėl 37 straipsnio trečiosios dalies. E, kaip teisinio pagrindo gali būti nuomonės už ir prieš ir galima pasitelkti įvairių argumentų savo frakcijoje taip pat įvairiose struktūrose aptarėme šį klausimą, mūsų frakcija laikosi skirtingų nuomonių. Dėl šio teisinio pagrindo aš kaip pranešė pasiūliau balsuoti kolegoms laisvai. Taigi jie patys galės apsispręsti dėl savo balsavimo. Aš intensyviai skaičiau visas nuomonės teismo sprendimus e, Denoso byloje ir man iš tiesų buvo pakankamai sunku apsispręsti. Aš norėčiau balsuoti asmeniškai už, tačiau turiu daug abejonių. Vakar diskusijose su kolegomis iš nacionalinio parlamento taip pat apie tai minėjau, taigi prašau jūsų supratimo, kad ne, dėl to, kad negalėsiu balsuoti už, mūsų frakcijos nariai gali balsuoti laisvai. Aš jau ketverius metus. E, sustikdamas su savo rinkėjais nuolat kartoju, kad visų klausimų Europa negali ištar, išspręsti. Reikia pasiskirstyti pagal subsidarumo principą atitinkamas atsakomybės sritis, todėl aš manau, kad būtent dėl šių priežasčių siūlomas teisinis pagrindas nėra tinkamas, taigi nepritaršiam pasiūlymui, kaip minėjau, tačiau mano frakcijos nariai, ypač teisininkai, gali patys atitinkamai apsispręsti, vadovaudamasi savo nuomonę. Luigi Berlingver dabar, prašau. Io voglio fare un appello a questa commissione, perché... <clears throat> Aš norėčiau kreiptis į šį komitetą ir pasakyti, kad kai kalbame apie teisinį pagrindą, tai susidurėm su dviem skirtingom pozicijom. Tačiau tai yra politinis apsisprendimas, o mes čia susirinkome juk atstovauti žmonėms, kurie mus išrinko. Vienodi vyrų ir moterų šansai ar vienodos jų galimybės, tai yra į pats politiškiausias klausimas, kokį tik tai galima įsivaizduoti ir pats jautriausias klausimas. Jis atitinka visų rinkėjų, vyrų ir moterų, mums suteiktą mandatą. To negalime pamiršti, kai diskutuojame dėl 117 ar 119 straipsnių. Tai yra labai kebli, labai jautri diskusija. Jeigu pasirinksime 19, tuomet reikalingas vienbalsiškumas taryboje, tai nebus bendro sprendimo procedūra tuomet mes pasirenkame tokį kelią, kuris tik tai mums patiems gali pakengti. Kas yra įsipareigojimai, ką reiškia užim, užimtumas ir tos savokos yra labai plačios. Taigi, aš nežinau, ar mes galim ir toliau laikytis šios linijos suprantu ir įmonės, kurios teigia ar sako, kad jos nori rinktis žmogų tą, kurį, kuris jiems tinka. Bet dabar to pasirinkimo nelieka. Yra viena kita moteris patekusi į valdybas, bet diskriminavimas ir toliau yra didžiulis. Taigi aš noriu dar kartą kreiptis į Jūs prieš balsavimą. Taip šitą dalyką mes jau diskutavome ne vieną kartą ir kiekvienas čia turi priimti savo pačiam priimtiną tinkamą sprendimą. Tokia yra padėtis ir čia nei teisingo, nei neteisingo sprendimo negali būti. Paprasčiausiai reikia balsuoti pagal savo sąžinį. Kolegė Rėkner sako, šimtas 157. 19 tai ne alternatyva. Taigi 157 ir mes dabar dėl to balsuojame elektroniškai, kad tai būtų paprasčiau. Apštimus eröffnet. Pradedame balsuoti. Es fehlen noch zwei. Trūksta dar dviejų balsų. Gut, Die beiden sind offensichtlich constant missing. Taip, atrodo, kad tų balsų trūksta ir tebe trūksta toliau, taigi balsavimą baigiame. 11 už ponios Regner pasiūlymą, 6 prieš, 4 susilaikė. Taigi teisinis pagrindas yra tas, kurį pasiūlė pranešėja. So, dann haben wir jetzt eine weitere legal basis. Da Toliau kitas klausimas dėl teisinio pagrindos. Peroni pranešimas. Čia kalbame apie akumuliatorius ir nešiojamasias baterijas. Kolegos Peroni nėra, taigi aš vietoj jo dabar viską jums paaiškinsiu siūloma vietoj dvigubos teisinės teisinio pagrindo 114 ir 100. 92, kolega siūlo rinktis tik 192 tai straipsnį, visą kitą galite pasiskaityti savo popieriuose. Ar sutinkate su kolegos Peroni pasiūlymu, jeigu sutinkate, pakelkite rankas. Kas už, kas prieš? Vienas ar du yra prieš, visi kiti pasisako už, taigi priimame. Taip. Toliau reko, sekretariatas rekomenduoja balsuoti elektroniškai, todėl mes ir balsuojame dar kartą dėl kolegos Peronį pasiūlymo. zwanzig bisher einundzwanzig es wächst zweiundzwanzig zweiundzwanzig dafür keine dagegen nėra susilaikiusių ir nėra prieštaraujančių. Pasiūlymas priimtas toliau. Nuomonės projektas laiško forma dėl peticijos. Atsiprašau, pamiršome dar vieną klausimą dėl profesinių kvalifikacijų. Tai kolegos Peroni pranešimas, aš tuoj susirasiu jį savo dokumentuose, sako pirmininkas. Abištiksiu. E, yeah. Das ist auch von Speroni. Ich guck mal eben rein, was das war. Was schlägt denn das Sekretariat dem Herrn Speroni davor? Vielleicht Kas čia siūloma, gal sekretariatas gali pasakyti, koks yra, kokia yra šio pasiūlymo esmė? Regnet. Taigi, 114 straipsnis čia yra nereikalingas kaip teisinis pagrindas, todėl jį reikėtų išbraukti. Toks yra pasiūlymas. Taip. Tai aš manau, kad frakcijos kolegos tuo jau pasidomėjo, viską gerai žino, dabar galime balsuoti elektroniškai dėl šio pasiūlymo. Kas už? Prašome spausti reikalingą mygtuką. 22 už, niekas nesusilaikė, niekas neprieštarauja, taigi šį sprendimą priimame. Iš šio paketo mums dar liko balsuoti nuom, dėl nuomonės projekto, dėl peticijų. Dėl peticijos. Taigi, kas dėl to laiško projekto, dėl peticijos? Pakelkite, ne, atsiprašau, nepakelkite, paspauskite mygtuką. 21 už, niekas nesusilaiko, niekas neprieštarauja, priimta. Dar vienas punktas mums yra liko, tai yra 25 punktas. Viena frakcija vakar pareiškė pageidavimą pateikti pakeitimus, atsižvelgiant į tokį pranešimą, kuriame yra išsakytos labai skirtingos nuomonės. Tai mes dabar turime nustatyti pakeitimų pasiūlymo galutinį terminą. Sekretariatas siūlo Liepos ketvirtąją dieną. Kitame posėdėje galėtume balsuoti dėl to. Čia kalbama apie deleguotųjų ir gyvendinimo teisės aktų galiojimo sritį tabako klausimais. Elektroniškai pranešiu Jums, kad paskutinis pateikimų pakeitimo terminas yra Liepos 4 diena, balsavimas vyks mūsų kitame posėdėje tiek dėl balsavimų, o dabar kolegos baldas ar pranešimas. Septintas darbo tvarkės klausimas. Čia kalbame apie viešuosius pirkimus. Raffaele. Sì, grazie Presidente. Oggi la discussione di questo tema viene per l'esame degli emendamenti. Šiandien mūsų diskusija yra apie kai kuriuos pakeitimus iš viso yra 45, jų pateikti dėl nuomonės projekto, 32 iš jų pateikė ponas Tayloras. Taigi, mano parengtame pranešime mes bandome išplėsti taikymą tom šalims, kurios daugiau kaip penkis metus yra pripažintos pasaulio banko 62 iki 72 pakeitimai kaip tik apie tai ir kalba eina, taip pat kalba apie visą kriterijų spektrą, kurie yra taikytini dėl abipusiškumo. 11 pakeitimas turi pratesti ribojančias priemonės pagal 10 straipsnį priklausomai nuo komisijos kasmet metinės ataskaitas parlamentui ir tarybai apie taikytinas priemonės. <clears throat> Yra taip pat e, pora pakeitimų, kuriais siekime pakeisti šeštą straipsnį, kur kalbama apie teismų institucijų galimybę mm, atmesti tam tikrus pasiūlymus. Taigi žvelgiant į prekes ir paslaugas, kurios netenkina 75 procentų kriterijaus, tai e, tada galima ignoruoti tokius pasiūlymus. Ir e, tam, tam tikroms priemonėms tada galima taikyti ribojančias priemonės. Aišku, ateityje e, bandysiu siekti kompromisinių pakeitimų suformulavimo ir tada e, galbūt pasieksime platesnio pritarimo prieš balsuojant už šį projektą, kurį teiksime balsavimui Liepos mėnesį. Kitaip sakant, e, iki kito mėnesio tikiuosi, kad surasime sprendimą. Pirmininkas, ar būtų kokiu nors pastabu, ponė Taylor? Dėkuoju, ponui Baldasari. E, mums komisijos pasiūlymas e, kelia nemažai susirūpinimo, ypač kai kalbama apie vietos ir regionų valdžios galimybę atmesti trečiųjų šalių pasiūlymus. E, dabartinė formuluotė nėra mums priimtina, ponas Baltasarė čia bando pakeisti tas formuluotės, mums tie pakeitimai yra tinkami. Kalbant apie penktos straipsnio nuostatas e, dėl prekių ir e, paslaugų, kurios nepatenka Mm, tai taip pat kelia mums problemų e, dėl konsultacijų ir 12 mėnesių termino, tai tas apribojimas turėtų turėti galimybę būti peržiūrėtas. Taip pat reikėtų teisiškai e, gebėti įvertinti trečiųjų šalių teisinį statusą Dėkoju. Pone Lichtenberger. Norėjau tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad čia seniai jau nebėra vien tik teorinė problema. Tai yra labai praktinė problema. Kylanti net kokiam nors Austrijos miestui su dešimčia tūkstančių gyventojų, jeigu kas nors iš Indijos e, e, valdo kokį nors e, sene, kokius senelių namus, e, tokiame miestelėje, tai tokiai bendruomeniai yra visiškai neįmanoma įvertinti situacijos, kaip ji teisiškai, kas ji yra teisiškai, koks subjektas ir ką jai reikia daryti, kokią teisę naudotis. Man atrodo, kad būtent miestams, savivaldybėms, miestams ir savivaldybėms, kurie nėra labai dideli, labai sudėtingos situacijos susidaro susidūrus su tokiais pasiūlymais. Jiems bus nepaprastai sunku priimti teisingus, pamatuotus sprendimus kurie dar atitiktų konkurso sąlygas ir nepaisant to dar atitiktų ir apskritai poreikius. Konkursuose labai į daugą neatsižvelgiama, nes manoma, kad tai bus europinės įmonės ir dažnai konkursuose nereglamentuojama visų detalių konkurso dokumentuose ir rezultate paskui gali kilti sunkumų, nes konkurse gali dalyvauti ne tik Norvegija ir Šveicarija, bet ir bet kokia kita tarptautiniu mastu veikianti įmonė iš kitos šalies. Ir kad ir kiek mes džiaugtumėmės laisvosios rinkos teikiamais privalumais, sprendimus priimančioms institucijoms mažose bendruomenėse gali tikrai kilti didelių sunkumų teisingai įvertinti situaciją. Taigi aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai ir paklausti, ar į tai yra atsižvelgta, nes mes turėjom nedaug laiko, aš tikrai nespėjau patikrinti, ar taip yra. Man tai labai svarbu. Labai svarbu suteikti galimybę tiems, kurie priima sprendimus atitinkamuose institucijose, atitinkamuose miesteliuose, kurie ypač yra nedideli, jiems reikia labai suteikti galimybės pasirinkti, nes mes negalime tikėtis, kad jie turi tokių specialistų, kurie galėtų įvertinti visas aplinkybės. Sakykime, Vokietijoje yra buvę pavyzdžių, kai kinie, kinai dalyvavo gatvių statybos konkursuose. Ir paskui ten buvo problemų kilę. Taigi aš noriu paklausti mūsų visų, kaip mūsų nedidelių miestelių atsakingos institucijos, sprendimus priimančios institucijos bus parengtos tokiai procedūrai. Jeigu kas nors, pavyzdžiui, paskui ateis ir pasakys, viskas dabar turi vykti anglų kalba. Uh, tai ypač socialinėms įmonėms gali tikrai kilti nemažų problemų. Dėkuoju, sako pirmininkas, kolega Baldasarė dar papildys jūsų pasisa savo pasisakymą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, neturiu kokiu nors konkretesnių pastabų, noriu padėkoti poniai Taylor už jos pasisakymus, už atlikto darbo įvertinimą. E, norime žengti į priekį tame tarpe ir teikiant kompromisinius pasiūlymus ir e, bandysime surasti kuo paprastesnius sprendimus, kurie užtikrintų nuostatų taikymą, ypatingai e, tais atvejais, kai konkursas numato pirkti prekes ar paslaugas už mažesnį negu 5 milijonų eurų sumą. E, turime išvengti sumaišties ir, ir e, priešiško nusiteikimų. Ir e, žinoma, yra ir problema susijusi su tuo, kad tuo tarpu, kai mes atveriame savo rinkas visiškai, kitos šalis visiškai uždaro savo rinkas. Turime galvoti apie Rusiją, Kiniją, Indiją. Ir uh, Matėme, kad krizės pradžioje jos vis labiau ir labiau protekcionistiškai elgėsi. Mes e, e, ten e, jiems atveriame didžiulės galimybės iki 300 milijonų eurų per metus, tuo tarpu mums tų galimybių ten nėra. E, mes turime užtikrinti, kad ta sistema tinkamai funkcionuotų, tai svarbiausia skirta, taip pastaba skirta visų pirma komisijai. E, mes turime užtikrinti, kad vietos e, valdžios institucijos galėtų tinkamai taikyti tas priemonės ir taisyklės. Ačiū, baigime diskusiją šio klausimu, tačiau ne, kitas klausimas darbo tvarkės buvo nukeltas, o ponas Geringen klausimas dėl nuotolinės kompiuterijos arba debesų kompiuterijos ne, negali būti svarstamas, nes pranešėjos nėra. 38 e, 8a punktas dėl subsidijarumo. Jūs, jums galiu pristatyti nacionalinių parlamentų pareikštas nuomonės, jos išdalintos jūsų dokumentuose dėl dabar 31 punktas, nes dėl 30 nieks neturi pasiūlymų. Kitas posėdis vyks Liepos 8 dieną, 15 val. čia Briuselėje. Dabar posėdį baigiame. Ačiū. CSR next time. Yeah.